Good evening, colleagues. Um, we... Labas vakaras, kolegos. Pirmiausia, pirmininko pranešimai. Vertimo režimas dėja šiandieną nėra vertimo į danų, maltiečių, kratų ir gėlų kalbas. Antras pranešimas. Deleguoti jį ir gyvendinimo aktai. Lapkričio 8 dieną parlamentas gavo komisijos sprendimą E, kuris pakeičia C2010 e dėl vienodo vizų formato. Tai keičia 1683-95 reglamentą ir taip pat 10 lapkričio buvo perduota komitologijos procedūrai. Jeigu kas nors prieštarauja, prašau informuoti Libę sekretariatą iki lapkričio 24 dienos. O dabar, na, panios Krasė Bils pranešimas. Kaip visada, balsavimas vyks elektroniniu būdu, todėl prašau 8 valandą būti pasiruošus kortelės. O dabar matau, kad panas Engel jau atvyko, tad perikime prie trečio punkto. Noriu tik priminti, kad posėdis trunka tik tai valandą nuo 7.30 iki 8.30 ir pats svarbiausias punktas yra trečias klausimas - metinės pranešimas dėl pagrindinių teisų padėties ES 2016 metais. Noriu priminti, kad spalio 19 dieną e, ponas Engiu, Engel pristatė savo pranešimą. E, iš viso buvo 596 pakeitimai ir dabar mes ketiname apsvarstyti bendalį tų pakeitimų. Frankai, žodis jums. Thank you, Claude. Um... Dėkuoju, Claude. Jūs teisingai nurodėte, aš pusiau džiaugiuosi, kad yra 596 pakeitimai. Aš maniau, kad iš vis bus keturženklės skaičius. 596 pakeitimai netaip jau blogai. To tikrai pakaks, kad būtų kuo užsimti ieškant kompromisu. Visų pirma, tai toks pranešimas yra pribotas techninių reikalavimų, todėl noriu vadovautis tuo, kad e, migracija ir integracija yra tarpusavėje glūdžiai susiję dalykai. Tai yra tokios dvi pagrindinės temos, kurios leis pasiekti maksimalų kompromisų skaičių. Bet to nuo pat pradžių net ir man buvo aišku, kad bus tokių sričių, kuriuose išsiskirs kolegų požiūriai. Reikės ir tai kažkaip įtraukti. Čia aš kalbu apie mažumas, tiek apie seksualinės orientacijos, tiek tradicinės mažumas. Ir į tai atsižvelgiama kalbant apie pagrindinės teisės. Daug buvo patikta pasiūlymų, nemažai jų buvo įtraukta. Taip pat labai didžiulis dėmesys yra skiriamas vaikams. Žinoma, bus ir tai atsižvelgta. Negana to, kila rizika, kad tekstas ir vėl bus labai ilgas, bet aš pasistengsiu to išvengti, vis dėlto bandydamas įtraukti ir kolegų išsakytas pastabas. Trečiadienį vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas ir tie, kurie dalyvaus, pamatys, kad aš stengsiuosi atsisakyti tokių teksto dalių, kurios tiesiog ilgina tekstą bet nesustiprina paties turinio ir išvalgų. Aš nuolat galvoju apie tai, kad tekstas turėtų būti trumpas. Dabar jau apibendrinsiu. Aš be abejo atsižvelgsiu į viską, į ką galiu, nes tai nėra kažkokia partizaninė tema, tai yra pranešimas, kurį mes kaip institucija nusprendėme parengti, kadangi visoje ES pagrindinių teisių situacija vis dar nėra patenkinanti. Nėra nei vienos valstybės narės, kuri negalėtų būti kritikuojama, geriau įsižiūrėjus. Todėl mes pasistengsime visą tai pabrėžti. O taip pat stebėsime ir balsavimą, tai tiek kol kas dėkoju. Labai ačiū Frankai. Yra ir šešėlinių pranešėjų. Ačiū, kad atvykote čia, kad esate šiame posėdėje pirmadienį Strasbūrė. Dabar Cecil, ar jūs norite pasisakyti? Grazie, eh, grazie Claude. Ringrazio anche il relatore per. Ačiū Klaudai, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už eh, pristatymą Noriu priminti, kad pritariu šio 2016 metų pranešimo dvasiai. Mums reikia trumpo pranešimo, nes tokį tikslą užsibrėžėme per pirmąjį sustikimą. Tačiau e, dėl santraukos e, neturėtų nukentėti bendras pranešimo turinys, pateikta maždaug 600 pakeitimų pasiūlymų, tokiu būdu pranešėjas galės įtraukti papildomų nuostatų į pranešimą arba sustiprinti egzistuojančias nuostatas. Šiandien sakė, kad tikėjosi daugiau pakeitimų, bet ir tie 600 yra pakankamai įspūdingas skaičius. Taigi, aš e, noriu paminėti mūsų frakcijai svarbius prioritetus, pavyzdžiui, susijusius su teisės viršenybė. Ir pakeitimuose yra įdomių pasiūlymų siekiant sustiprinti teisės viršenybę. Europos Sąjungoje mes remiamės antruoju sutarties straipsniu, kuriame minimos priemonės, kurias galime pasitelkti siekdami apsaugoti teisinę valstybę, pavyzdžiui, 7 straipsnio nuostatas. Taip pat su migracija integracija susiję aspektai mūsų frakcija mano, kad e, šioje dalyje pranešimo yra daugiausiai trūkumų, žinoma, nuostatos yra pakankamai aiškus, išreikštas taip pat ir ankstesnė rezoliucija, kad kalbam apie tai, kad nepakankamai atsižvelgta į parlamento poziciją, tačiau minima Šiaurės Afrika pavyzdžiui, tačiau mes turime paminėti ir teisės viršinybės problemas Europos Sąjungoje. Pakeitimuose aš teikiu atitinkamus pasiūlymus, kuriuose e, kalbam apie tai, kad valstybės narės nededa pakankamai pastangų, kad integruotų migrantus e, ir e, nėra pasirengusios dėti pakankamai pastangų šioje srityje. Tų šalių vyriausybės turime taip pat kalbėti ir apie migracijos priežastis, kurios verčia žmonės išvykti iš savo gimtųjų šalių, taip pat turime kalbėti apie būtinybę kovoti su bet kokiamis diskriminacijos apraiškomis. Aš miniu taip pat ir moterų žmogaus teisės ir <clears throat> Manau, kad būtina tas nuostatas įtraukti papildomai tam, kad e, šis pranešimas būtų priimtinas visiems. Dar kitą savaitę sustiksime. Žinoma, mano frakcija yra pasirengusi ieškoti kompromisų tam, kad galėtume dar labiau sustiprinti šio pranešimo nuostatas. Ačiū, Cecil. Louis Michel dabar pavaduoja Natalį. Ačiū, Klodai. Taigi aš pavaduoju Lui Mišelį, kuris yra mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas ir pamėginsiu aš likti ištikima jo požiūrį į šį pranešimą. Pirmiausia, jis nori padėkoti Franko Engeliui už puikų pranešimo projektą ir jis pabrėžia, kad visiškai pritarė pasirinktam požiūriui, kurį siūlo Frankas Ir šis pranešimas tikrai nėra ideologinio pobūdžio. E, Apskaitai reikėtų vengti bet kokių ideologinių nuostatų ir jis turėtų kalbėti apie politinius klausimus, tai yra migraciją, grantų srautų valdymą, atitinkamus sprendimus ir pasirinkimus. Kalbant apie valdymą, jis mano, kad atsižvelgiant į dabartinę situaciją būtų labai naudinga parlamentui dalyvauti svarbiausiose diskusijose ir tam, kad būtų suformuoluota tam tikra bendro, bendra valdymo logika. Ir jeigu ta, tos bendros logikos nepasitelksime, tai ES liks šalių, kurios nenori žaisti bendro žaidimo klubu. Taip pat Lui Mišelis mano, kad reikėtų daugiau dėmesio atkreipti į stiprėjančias ekstremistinės ir populistinės idėjas, kurios, kurios visiškai prieštarauja ES pamatinėms vertybėms ir kelia grėsmę europiečių pagrindiniams teisėms. Žinoma, visi šie aspektai taip pat yra glaudžiai susijęs su valdymo problemomis ir joms reikėtų skirti ypatingą dėmesį šiame pranešime, taip sako mūsų pranešėjas. Laimišėlis taip pat pabrėžia, kad e, jis e, nekarta dalyvavo rengiant tokio pabžemėtinius pranešimus, tiek būdamas pranešėjas, tiek šešėlis pranešėjas ir <clears throat> jis e, tikrai nori pabrėžti, kad šis darbas yra nelengvas, tačiau jis visiškai pasitikė pranešėjų, tikėdamasis, kad e, konstruktyviai e, diskutuojant tarp šešėlinių pranešėjų bus galima parengti iš tiesų visiems priimtiną ir nuseklų pranešimo tekstą bei glaustą. Taip pat ačiū Oro Ferrara FDD frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjų šį pranešimo projektą, jis tikrai yra geras pagrindas tolesniems diskusijoms, tolesniam darbui. Aš pati 2013-2014 rengiau šį pranešimą ir žinau, kaip sudėtinga tokią opę temą pristatyti taip glaustai, taip pat susitarti dėl kompromisų ir dėl aiškį struktūrą išlaikyti. Taigi aš manau, kad reikėtų išskirti svarbiausius argumentus ir pasiūsti šiuo pranešimu labai aiškį įskaitoma žinia. 2016 buvo labai svarbus metai, kalbant apie migracijos srautus ir e, šiai temai reikia skirti pakankamai dėmesio. Ir vietos kai kuriais pakeitimais, kuriuos mes teikiame ir atkreipiamas dėmesys į tai. Mes manome, kad kai kurios aspektus reikėtų dar tiksliau suformuluoti ir mes norėtume aiškiai pabrėžti, kad ES turi skirti daugiau lėšų kovai su priekyba žmonėmis ir ieškoti alternatyvių sprendimų siekiant atsverti nelegalę migraciją. Taigi tam reikia papildomų finansinių išteklių, taip pat tikimės, kad parlamentas griežtai pasmerks bet kokius susitarimus su diktatorių valdomomis arba e, šalimis arba tomis, kuriuose nesilaikoma žmogaus teisų vien tik tam, kad būtų mažinami migrantų srautais. Svarbu taip pat kovoti su korupcija. Dėkoju pranešėjai už tai, kad jis įtraukė atitinkamą nuostatą į savo pranešimą. Manau, kad reikėtų ją šiek tiek išplėtoti. Mes puikiai žinome, kad korupcija reiškia grėsmę teisiniai valstybei, piliečių ir žmogaus teisėms. Ir jeigu valstybinės lėšos, viešosios lėšos yra panaudojamos netinkamai, tai <clears throat> yra netinkamai teikiamos ir visuotinės svarbos paslaugos. Atitinkama nuostata buvo įtraukta į pranešimą 13-14, džiaugiuosi, kad ir dabar 16 metų pranešime ši nuostata liko. Komisija turėtų atsižvelgti parlamento raginimą glaudžiau bendrabiauti su agentūromis, kurios teikia atitinkamas metinės ataskaitas ir valstybėse narėse tam, kad būtų galima imtis prevencinių veiksmų, o e, neveikti post factum. Taigi aš tikiuosi, kad pranešėjas sugebės sustarti dėl tinkamų kompromisų. Ačiū Laura. Peter Nieder Müller dabar kalbės. Labai ačiū. Noriu pirmiausiai padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Esu tikras, kad e, tai yra geras pagrindas e, tolesnėms diskusijoms. Man labai svarbu, kad e, pagrindinė pranešimo ašis yra susijusi su teisės viršenybės aspektas, nepamirštant pagrindinių žmogaus teisų, tačiau vertindamas ankstesnius pranešimus ir pagrindinių teisų, žmogaus teisų ir teisės viršenybės padėti Europoje, tai tik pablogėjo. Prisiminkime, kas įvyko prieš dvi dienas Varšuvoje. 60 tūkstančių demonstrantų kalbėjo apie gryną kraują ir Baltųjų Europą. Ir <clears throat> tokių demonstracijų vyko tik 80-metį, ne anksčiau, ir jos vyksta ne tik Lenkijoje, tačiau taip pat ir Vengrijoje puikiai matome, kad kraštutiniai dešiniai vienijasi tarptautiniu mastu stiprėja ir tikrai e, tai nėra vien tik tai mažos kraštutinės partijos ir jie kelia grėsmę žmogaus ir pagrindiniams teisėms ir apie tai turime labai aiškiai kalbėti ir diskutuoti. Tikiuosi, kad e, savo diskusiją pakeitimuose ar galutinėje pranešimo versijoje sugebėsime paminėti, kad šiandien pats grėsmingiausias reiškinys yra e, tarp tautinio e, kraštutinių dešinių judėjimo stiprėjimas. Ačiū uždėmesi. Ar dar kas nors nori kalbėti prieš e, man suteikiant žodį vėl Frankui Engeliui? Frankai nori sureaguoti, prašau. Because, uh, as, as I said, we are going to, uh, we're going to see each other on Wednesday uh, in shadow format in order to, uh, to go through, um, well, Ir galime pasakyti, kad trečiadienį yra pasiūlytas gana platus e, sąrašas darbų ir aš jį išplatinsiu, kada tik galėsiu. Bet kadangi mus riboja laikas ir liko tik tai keletas dienų iki, e, e, aš prašau, praėjo keletas dienų tik tai po pakeitimų gavimo, tai uh, reikia daugiau laiko. Aš noriu, kad iki trečiadienio galėčiau pasirenkti, kuo plačiau viską pristatyti. <clears throat> Pakartosiu savo norą atsižvelgti į pasiūlymus, kurie išsakyti visoms rytėms, įskaitant ir Cecilijos pakeista požiūrį migraciją, tiesiog dėmesio taškai perkelti. Galiu pasakyti, kad e, viską deramai turėsime sutvarkyti, aš sutikras, kad rasime kaip. Ir e, mielai atsižvelgsime ir Louis Michel pasiūlymus, galvojant apie būtinybę sustiprinti teisės viršenybės principo taikymą. Esu taip pat pasirengęs pritarti Lauros ir e, kitų kolegų pasiūlymams iš FDD dėl korupcijos. Plačiau aš šiuo klausimu nebegalėjau kalbėti, nes man buvo e, rašant tekstą ribotas ženklų skaičius, bet aš suprantu, kad reikia griežčiau pasisakyti dėl korupcijos ir aiškiai turim pasakyti, kokią žalą tai daro mūsų visuomenėms. Visą kitą padarysim irgi trečiadienį ir po to aš esu tikras, kad grįšime susitikti su jumis visais. Puiku, Frank, ačiū. Visada sunku tą darbą padaryti. Kiekvienais metais e, tas ataskaita yra labai sudėtinga. Todėl aš dėkoju Jums ir šešėliniams pranešėjams už visą padarytą darbą. E, pakeitimų teikimo terminas e, gruodžio 11 diena. Balsavimas numatytas 20 valandą. Gal spėtumėm dar vieną darbo tvarkės klausimą aptarti, kad šiandien vakare visiems būtų lengviau gyventi. Kurį klausimą galėtume aptart septintą gal? Judith, nori tavo klausimą pristatyti trumpai. Ar e, yra visi, kurie turėtų išgirsti jūsų išmintingus žodžius? Nebus tokių, kurie skūsis. Ne, kolegos, tada greitai aptarkim septintą punktą. Kalbame apie finansų sistemų naudojimo, pinigų plovimų ir teroristų finansavimo prevenciją. Judith Sargentinį pristatys, kas yra pasiekta trilogo dėrybose. Ir mm, nedelsdamas suteiksiu žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė, taip, turiu Jums šitą papasakoti apie dėrybų su komisija ir taryba apie pinigų plovimą eigą. Mes e, rytoj po pietų turėjom dalyvauti nuo 16 valandos e, trečiajame triloge. Tačiau prisipažįstu, kad taryba pareiškė, jog neturi darybų mandato. Buvo tikėtasi, kad tokiu būdu galiausiai pradėsime paskutinį trilogą ir galėsime galiau susitarimą pasiekti, o darėjomės gilgiau negu metus. Pirmiausia, Maltai pirmininkaujant. Turbūt suprantat, kaip sunku su maltiečiais kalbėti apie skaidrumą ir pasitikėjimą. Vėliau apie tai kalbėjom su estais, jie darė viską, ką gali, bet praeitą savaitę jiems buvo pasakyta, kad negali tęsti to darbo ir negali pasiekti sutarimo su mumis, nes paprasčiausiai neturi pagrindo darbui. Nuo galvojant apie LuxLeaks ir Panamos dokumentus, na ir paskutinius Paradise dokumentus, uh, skausminga matyti, kaip valstybės narės nesugeba susitelkti ir parengti tokio teisės akto, kuris leistų užtikrinti daugiau skaidrumo ir kovoti su pinigų plovimu, teroristų finansavimu, mokesčių vengimu ir mokesčių uh, sukčiavimu. Uh, gaila, kad tai gadina mūsų reputaciją, žmonių pasitikėjimo mumis ir pastebime, kad uh, E, valstybių viduje e, viešos asmenybės praranda pasitikėjimą. Vis daugiau yra spragų, nes matome, kad e, įvairios instancijos iš už ES ribų, įvairūs subjektai iš už ES ribų ima veikti ES viduje, pinigai juda iš vieno fondo į kitą, į ES, už ES pirmin atgal. Ir jeigu mes užsienio uh, E, įmonėms jokių priemonių nepritaiksim, tai paliks labai rimta problema. Aš dabar noriu tik pasakyti, kodėl mes bandome atskirti, ką, išsiaiškinti, ką toliau daryti. Aš kol kas dar negalėjau kalbėti su šešėliniu pranešėju, rytoj šešėliniu pranešėju posėdis 15 val. nuspręsim, ką toliau daryti, bet jau dabar galiu pasakyti. Taryba šiuo metu nesugeba susiimti ir sudaryti sutarimą su mumis dabartinėmis politinėmis aplinkybėmis, kai dar kartą išiškėjo tie vadinamieji Paradise Papers. Turbūt Džudita e, aiškiau ir nebūtų galima pasakyti, e, įvardijant, kaip jūs vertinate tarybą ir jos veiksmus. Sakėte, kad posėdis rytoj 15 val. ir e, jo rezultatai bus labai svarbus. Ar kas nors turėtų klausimų, Džudit, ar kas nors norėtų pakomentuoti? Akivaizdu, kad šis dosie nepaprastai svarbus. Ne. Šiek tiek pasistumėjome prieki. Beliko septynios minutės iki aštuonių. Ačiū, Džudit. Dar vieną klausimą galime aptarti. Nemanau, kad mano klausimų šešėliniai pranešėjai jau susirinko. Šeštų klausimų galėtume pakalbėti. Pone Fajon čia turėtų tą matyti. Um, Mrs. That's okay. No, no, I can, I can do mine quickly. Galiu savo klausimą trumpai pristatyti, kolegos. Ar jūs nieko prieš, jeigu aš dar vieną darbo atvarkės klausimą dabar pasiūlyčiau aptarti? Taip mūsų darbo atvarkė tolesniam darbui dar labiau sutrumpėtų? Nemanau, kad e, kam nors labai rūpi mano klausimas, penktas klausimas. Ar niekas neprieštarauja, kad aš trumpai jį pristatyčiau? Taigi, klausimas numeris 5. Trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo siekiant dirbti aukšto lygio ir reikalaujantį darbą sąlygos, vadinamoji mėlynoji kortelė. Trumpai prisakysiu. Esu pranešėjęs šiuo dosijai. Parlamentas birželio 15 dieną priėmė sprendimą, taryba Liepas 26, diskusijos vyksta E, labai geroje bendradarbiavimo dvasioje su pirmininkaujančia e, valstybė ir e, komisija. Tris pagrindinius klausimus reikia aptarti. Aš suprantu, kad melinoji kortelė nedaugam įdomi, bet aš vis tik pristatysiu savo klausimą. Pirmiausia, kalbame apie sistemų visoje ES suderinimą. Toliau turime kalbėti apie tos kortelės mastą, e, kad ji galėtų būti dažniau pritaikoma tarptautinės apsaugos siekiantiesiems. Ir ketvirtas dalykas - kvalifikacijos apibrieštis. Su žimtumo komitetu rengiančiai klausimai bendradarbiavame. Dar du trilogai yra numatyti iki šių metų pabaigos. Pirmininkaujant Estijai, e, Estija tarp kitko deda nemažai pastangų, kad būtų pasiektas susitarimas Dėkuoju šešėlėms pranešėjams už padarytą darbą. Vienas iš jų ponas Engel jau yra salėje, kitų nematau. Ar kas turėtų klausimų dėl melinosios kortelės trilogo? Jeigu ne, tai aptarėm ir šį klausimą. Cecil, gal turi klausimą apie mėlynąją kortelę? Taip, labai trumpai. Šį klausimą jau ilgą laiką svarstome. Teisingai pastebėjote, kad Dublino reglamentų čia tenka ypatingas vaidmuo. Norėčiau sužinoti, ar taryba nemano, jog šį paketą reikia svarstyti visą bendrai, nes e, kiekvienas klausimas yra svarbus. Negalime išskirti nei vieno kaip reikšmingesnio. Todėl labai svarbu, siekiant susitarimo, kad būtų aptartas visas paketas. Ką taryba apie tai galvoja? Cecil. Ačiū, Cecil. Kiek aš žinau, dėl melinosios kortelės e, yra taikomas paketo požiūris, nes kalbama apie nelegalią migraciją bendrai. Komisija kalba, kad reikia elgtis racionaliai ir stengtis bent jau ieškoti migracijai legalių būdų O dėl mėlynosios kortelės galiu pasakyti, kad nerengėme čia kažkokio naujo pasiūlymo, peržiūrime tai, kas jau yra padaryta. Valstybėse narėse mėlynosios kortelės metodas nėra labai dažnai taikomas, tik porą išimčių turbūt rastume. Todėl čia nekalbame tiek daug apie legalios migracijos gerinimą, kiek apie skirtingą jos aspektą. Nors sunkumų iškyla nemažai, jūs turbūt pastebėjote, kad yra numatyta priemonių valstybių narių sistemų suvienodijimui, uh, kad e, tos kortelės turėtojams būtų suteikta tarptautinė apsauga. Šis klausimas vis dar svarstomas, kol kas nesumėta daug į priekį, galbūt jums įdomu buvo tai išgirsti, bet manau, kad teisinės migracijos priemonės toliau turi būti aptartos, kol kas jų yra labai nedaug. Ir šiuo požiūriu aš dėkuoju šešėliniams pranešėjams už visą padarytą darbą. Ir tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad visos institucijos geriau bendradarbiaus. ir e, bus pasirinktas teisingas teisėkūrinis kelias. Brigita, ar turi klausimą dėl mamos kortelės? Brigit Sipel. Ne, atsiprašau, aš šiek tiek susipainėjau, nes buvau išėjusi iš salės per vidurį posėdžio. Aš šeštų klausimų noriu pasakyti, bet taip suprantu, mes dar penktą aptarinėjome. Tiesą sakant, aš Kafkos principų vadovaujasi e, apžvelgdamas darbo atvarkę šiandien. Noriu, kad iki 8 valandos aptartume kuo daugiau klausimų, todėl dabar išskyrėme 7 klausimą ir 5 klausimą. 6 klausimą kol kas neaptarėme. Pabalsuosime ir tada aptarsime 6. O dabar galim pradėti balsuoti, man atrodo, kad jau visi čia. Thank you. Okay, colleagues, if everyone is... Kolegos, jeigu visi pasiruošę, pereikime prie balsavimo. Paprašysiu, kad visi užimtų savo vietas, balsuosime elektroniniu būdu. Kai tik tai visi užims savo vietas, perėsime prie balsavimo. Okay, and we begin uh, with, we simply have one vote today. Šiandieną tik tai vienas balsavimas. Tai yra pranešimas dėl 2011-93 direktyvos, kuri yra skirta kovai su seksualinė prievarta prieš vaikus, jų seksualinio išnaudojimo ir vaikų pornografija. Ana Marija Koraza Bilt yra pranešėja ir norėtumėte pasisakyti prieš balsavimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai noriu padėkoti visoms frakcijoms, visiems šešėliniams pranešėjams, kadangi mes parengėme tekstą, kuris perdoda labai aiškę žinę valstybėms narėms, kurios turi stengtis labiau veiksmus atlikti greičiau tam, kad būtų visiškai netoleruojamas seksualinis vaikų išnaudojimas. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar pereikime prie balsavimo. Trečias kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Pirmas kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Antras kompromisas pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 52 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 53 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 54 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 59 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 60 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 61 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 62 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtas kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 68 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 69 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 70 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 71 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas kompromisas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 73 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 74 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 75 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 77 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštas kompromisas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 81 pakeitimas, antroji dalis, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 83 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 84 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 85 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuntas kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 92 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 94 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 95 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 96 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 97 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 98 pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintas kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Dešimtas kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. Vienuoliktas kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 112 pakeitimas. Balsuojame. Man atrodo, kad bus atmestas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 113 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 114 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 115 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 12 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 122 pakeitimas ir 48 jie identiški. Balsuojame. Šimtas dvidešimt antras ir keturiasdešimt aštuntas, jie yra vienodi. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 123 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 13 kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 126, 128 pakeitimai, jie yra vienodi, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 133 pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 14 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas, priimta. 15. 15 kompromisas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame, pritarta. 144 pakeitimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 145. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 146 balsuojame. Ne, 146 atkrinta. 16 kompromisas. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 155 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 156. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 17 kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. <clears throat> Dėl nurodomųjų dalių Balsuojame kartu nuo, pirmo iki, nuo pirmosios iki aštuntosios, pradėjome balsuoti. <clears throat> Balsuoti baigiame, pritarta. Dėl, dabar balsuojame dėl konstatuojamųjų dalių, devintas pakeitimas, balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta dešimtasis pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta. Dvyliktas pakeitimas. Balsuoti. Pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Tryliktas pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 15. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta 16. Pradedame balsuoti. <clears throat> Balsuoti dėl 16 pakeitimo vienu EPP atstovų tarp balsuojančiųjų buvo per daug. Viskas sustvarkė, galime dabar baigti balsuoti dėl 16 pakeitimo. Pritartas 17 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritartė 19 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 22 pakeitimas, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame, atmesta 23 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 25 pakeitimas, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 26 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 27 pakeitimas. Balsuojame. Kartu su 28. Balsuoti baigiame pritarta. 29 pakeitimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 30 pakeitimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 32 pakeitimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 34 pakeitimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 35. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. galutinis balsavimas. Balsuosime vardiniu būdu, pradėme balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 46 balsavus už vienam prieš ir vienam susilaikiusiu. Sveikiname. Baigiame balsuoti, kolegos. Dabar svarstysime likusius darbo atvarkės klausimus. Iš karto perkime prie šeštojo darbo atvarkės punkto. Kolegos, tie, kurie išeinate iš salės, darykite tą tyliai. Ačiū. Šeštasis darbo atvarkės klausimas, ponė Zipil. Jūs pavaduojate ponę Fajon. irgi tar esate pasirengusi. Pone Sipil, tik dabar įsijungia mikrofoną. Ačiū. Klodai, Tane Fajon e, turi dalyvauti klausimuose dėl profesinių kvalifikacijų reglamento. Mes e, Žiūrėjau, 15 dieną balsavome ir e, darybiniai galiojimai buvo patvirtinti Liepos 15 dieną. E, Liepos 19 taryba tik iš dalies patvirtino bendrąją poziciją. Svarbu pabrėžti, kad taryba nesugebėjo patvirtinti darybinių galiojimų visam dokumento tekstui, taigi tarybos darybiniai galiojimai riboti, kai kurios nuostatos paliktos atviros, ypatingai tos, kuriuose kalbama apie kitus su prieglašio paketu susijusius teisėkuros pasiūlymus, dėl kurių tarybos pozicija dar nebuvo patvirtinta, pavyzdžiui, Dublino reglamentas. Pone Fajon norėtų pabrėžti, kad kol kas tai nedaro neigiamas įtakos darybų procesui, nepaisant to, gautinis darybų rezultatas kol kas yra pakibęs ore, priklauso nuo tarybos gebėjimo patvirtinti visapusiškus darybinius įgaliojimus. Iki šiol įvyko du politiniai trilogai, buvo pasiekta ribota pažanga dėl kompromisinio dokumento teksto, taip pat techninių lygmenių įvyko keli susitikimai, darybininkų komandos iki šiol sugebėjo aptarti devynius reglamento straipsnius, skaitant aštuntąjį dėl vidaus apsaugos ir tai yra vienas iš labiausiai ginčytinų klausimų tarp abiejų institucijų, nepaisant pakankamai spėrios pažangos, ne, nespėrios pažangos iki met pabaigos yra numatyti dar du trilogos susitikimai ir tai reiškia, kad pirmininkavimą perimus Bulgarijai procesas turės tęstis darybos taip pat. Pasinaudodama progą noriu paraginti tarybą kuo greičiau patvirtinti darybinius įgaliojimus dėl likusių reglamento nuostatų ir taip pat patvirtinti savo kompromiso sieki, kadangi pozicijos tarybos ir parlamento daugeliu klausimų skiriasi. Jeigu leisite pirmininkė asmeniškai dar noriu trumpai pakomentuoti. Manau, kad yra nepriimtina tokia situacija, kai visi skirtingi dokumentai dėl prieglopščio paketo niekuomet nebuvo rengiami komisijoje vadovaujantis nusekle metodika. O parlamentas po sunkių dėrybų vis tiek sugebėdavo patvirtinti savo poziciją, o <clears throat> parlamentas nėra pasirengęs elgtis atitinkamai ir vis dar nesugeba patvirtinti savo pozicijos. Parlamentas turi pagalvoti, kokiu priemoniu imtis tam, kad priverstų tarybą pagaliau savo darybinės pozicijas patvirtinti. Ačiū. Birgit, ačiū už tą naujausią informaciją apie trilogų dėrybas. Sutikras, kad pasilikusiems posėdėje nariams buvo įdomu šią informaciją išgirsti. Dėkoju kolegos, tokiu būdu posėdį baigiame. Taip, Ana, jūs galite išeiti. E, taigi labai išmintingai pasielgiau kitus klausimus ir svarstydamas anksčiau, ar yra kitų klausimų, ne kitas posėdis vyks lapšį 221 dienomis, įskaitant ir bendrą posėdį su ekonomikos komitetu. Šis posėdis baigtas visiems gero vakaro.